ponios Andrikienės e, posėdžių salėje nėra, todėl pasakysiu, kad dėl jos pranešimo bus balsuojama trečiadienį. Jos pranešimas nagrinėja Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos raidą ir ES vaidmenį. Taigi pakartosiu, kad bus dėl šio pranešimo balsuojama trečiadienį. O dabar pereiname prie EPS viešųjų finansų 7-8 metais. Donata Gotardė. Keturios minutės jums prašom. Prezidente, signora komisarė, kolegė, kolegi. E Dėkoju pirmininkė, komisarė, kolegos. Prieš metus buvo nuspręsta apjungti pranešimus apie viešuosius finansus 2007 ir 2008 metais. Tam buvo bent pora priežasčių. Visų pirma, norėjome dirbti greičiau, norėjome, antra, norėjome atsižvelgti į vairius pokyčius. Į visus pokyčius atsižvelgti nepavyko, tačiau jau prieš metus buvo aišku, kad jei sudėsime šias dvi analizės, tai e, gausime aiškesnį vaizdą Tikrai yra aišku, kad yra akivaizdus ryšys tarp viešųjų finansų ir ekonominės bei finansinės krizės. Tik pagalvokite apie tai, kaip yra skiriamos lėšos ir ištekliai bankų išgelbėjimui ir kokie yra priimami sprendimai, kam jie yra naudingi ar MVI, ar didžiosioms įmonėms ir kas yra aukojama, kieno interesai. Visą tai stengiausi uh, Į visą tai, aišku, yra atsižvelgiama įvairiose šalise, įvairiose institucijose, tačiau svarbu, kad tai nepakenktų ateities kartoms. Savo dokumente aš aptarinėju bendruosius e, šių dokumentų aspektus ir tai, kaip jais yra bandoma reaguoti į krizę. Kalbu apie tai, kad tvarių viešųjų finansų kokybė yra svarbi ne tik atskirom valstybėm narėm, bet ir bendrai europiniai ekonomikos politikai bei europiniam socialiniam modeliui. Turime mažinti uh, įtampą, kurią sudaro mokesčiai arba tą naštą, kurią kelia mokesčiai, ypač asmenėms, kurių pajamos yra šiek tiek žemesnio lygio. Turime daug, daug daugiau dėmesio uh, skirti ir lyčių aspektui ir tinkamai perskirstyti išlaidas. Viena labai naudinga metodologijos e, rūšis, kurią dažnai mini parlamentas, tačiau kuri dar nėra dažnai taikoma, turėtų didinti skaidrumą ir turėtų steigti galimybę piliečiams gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sudaromas biudžetas ir pamatyti, kas yra už ką atsakingas. Turime ryštingai kovoti su krize. Jeigu intervencija į valstybinį sektorių yra neišvengiama, jeigu jos reikia, tai reikia ją daryti, tačiau turime pasimokyti iš praeities klaidų. Turime pereiti prie naujų modelių, naujų metodologijų. Kalbant apie koordinavimą, veiksmų koordinavimą europinių e, lygių, tai turiu akcentuoti, kad jis labai svarbus, ypač jei norime kovoti su e, taip vadinamais žemesnių mokesčių rojais. Taip pat Aišku, turime įvertinti bet kokių mūsų primamų sprendimų pasiekmes konkurencijai bei vidaus rinkai, juk labai svarbu sudaryti vienodas sąlygas visiems veikėjams ir užtikrinti atskaitomybę, atsakomybę. Stabilumo ir augimo pakto peržiūra tikrai sudaro sąlygas tam papildomam lankstumui ir geresniai stebėsenai. Taip pat sudaro sąlygas uh, renkti geresnės prognozes ateičiai ir nustatyti, kurie ekonomikos sektoriai bus svarbiausi. Šiame kontekste turėčiau akcentuoti Eurobond arba Europos investicijų fondo svarbą, taip pat nacionalinių stabilumo planų svarbą. E, šiam pranešimui buvo didžiai dauguma pritarta ekonomikos reikalų komitete, jam taip pat pritarė dauguma politinių frakcijų. Aš tikiuosi, kad jam bus pritarta ir per rytojus balsavimą. Ačiū. Dabar žodis poniai komisarijai. Ačiū, poniai pirmininkė. Komisija džiaugiasi ir sveikina Gotardį e, pranešimą. Ir šio pranešimo turinys puikiai atspindi tai, ką e, komisija yra anksčiau 7-8 metų Liepa paskelbusi dėl viešųjų finansų ir komisija Jie pritarė trims e, pranešėjos pateiktiems pakeitimams. Komisija mano, kad e, peržiūrėtas stabilumo ir augimo paktas funkcionuoja taip, kaip turėtų. Ypač e, pažymėtina, kad daug valstybių narių deda neįtikėtinas pastangas, kad atitiktų pakto reikalavimus ir mes stabilumo ir augimo pakto taikome tiek skatinamieji, tiek baudžiamąjį aspektą. Be to, e, pranešime pabrėžiama, kad 90 metams mhm. ir eurozonos perspektyvos yra liūdnos, e, augimas sumažėjo ir netgi tapo neigiamas prasidėjo recesija. Dešimtiesiems metams ekonominės prognozijos taip pat neteikia daug vilčių, todėl komisija pritarė parlamentui, kad reikia skatinti paklausą, panaudojant viešuosius išteklius. Šiaip ar taip, fiskalinė politika turi išlikti tvari, ir turi atitikti e, lūkesčius ir tinkamai kovoti su krize. Čia mes e, pritarėme parlamento išreikštam susirūpinimui dėl ilgalaikio viešųjų finansų tvarumo ir tinkamo poveikio vertinimo. Jeigu mes norime užtikrinti ilgalaikį viešojo sektoriaus ir viešųjų finansų tvarumą, tai turime imtis visų priemonių ir aštuntų ir 9 metų rūdienį mes paskelbsime dokumentą šiuo klausimu. Taip pat turėčiau pažymėti, kad reikia pakeisti esamą kursą, reikia padidinti skaidrumą, užtikrinti, kad būtų griežtai paisoma Lisabonos sutarties reikalavimų. Ir visa tai atitinka integruotas politikos gairės, kuriai pritarė Europos ministrų taryba. Reikia toliau sekti, kaipgi e, vyksta viešo, viešų lėšų finansavimas ir užtikrinti tinkamą tokių lėšų panaudojimo kontrolę. Ačiū. Rytoj bus balsuojama dėl šio pranešimo, o dabar e, kalbėsime apie 2005-29 EB direktyvos dėl nesažiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgių vidaus rinkoje ir apie direktyvą 2614 EB dėl klaidinančios ir lyginamos